Um, good afternoon, colleagues. Um, Labadiena, kolegos. Noriu pasveikinti e, susirinkus į keitimąsi nuomonį Simoną Vikar. Noriu padėkoti mm, poniai Vikar, kuri yra ekonomikos reikalų valstybės sekretorė. Jį pavaduoja ekonomijos plėtros ministrą. Ir kaip įprasta, Mm, pirmininkavimo pradžioje mes e, susitinkame su tais, kurie daugiausiai dirbs tais klausimais, kurie mums įtina aktualūs. Mm, aišku, šį kartą kiek vėliau Mm, susitinkame su jumis, bet e, turime daug darbo, pertvarkant tvirtinę naują komisiją. Bet tikrai labai džiaugiamės, kad jūs matome čia, nes dirbsime su jumis iki metų pabaigos. Taigi, pirmą ponę Vikari pakalbės, o paskui bus klausimai atsakymai. Jeigu norėsite teirautis kažko, tai klausti, tai prašom duoti man ženklą, kreipiuosi į parlamentarus. Gentile prezident. Gerbiama pirmininkė Ford, vicepirmininkai, gerbiami kolegos. Man malonu dalyvauti šiuose klausimuose ir norėčiau Jums padėkoti už dėmesį mano kūruojamiems klausimams. Savo pristatymę ketinu trumpai pristatyti pagrindinius veiksmus ir prioritetus e, susijusius su vartotojų apsauga ir techniniu harmonizavimu. Tai yra konkretūs klausimai, kurie yra susiję su platesne bendrosios rinkos tema, apie kurią pakalbės po manęs vicesekretorius Sandro Godzi. Gerbiami kolegos, atėjo laikas, kai daug tikimasi iš Europos. Vartotojai nori, kad būtų mūsų institucijos, politikos ir programos atnaujintos realus atsinaujimo ženklas atkurtų pasitikėjimą ateitimi ir tikėjimą gerovę. Atsižvelgdama į šiuos lūkesčius, pirmininkaujant Italija iškeli šį pasitikėjimą kaip centrinį visų iniciatyvų elementą ir pripažįsta esminį vartotojų vaidmenį rinkoje. Rengdama e, pirmininkavimo programą, e, Italija vadavosi principu, kad vartotojų jų apsaugai ir priežiūrai reikalingas labiau integruotas politinis požiūris ir teisės aktai. Ir tokia integracija leistų išspręsti tradicinį vartotojų prieš pastatymą įmonėms e, pasiekti geresnės pusiausvėros nustatant taisyklės. Tai aiškiai matoma iš teisėkuros pasiūlymų produktų saugos ir rinkų priežiūros rytyje. E, kai dėl pirmininkančio šalies e, programos, visų pirma, norėčiau pristatyti konkrečias iniciatyvas, kurios yra susijusios su vartotojų apsauga. Dirbame dvim kryptimis. Visų pirma, dirbame su esamais teisėkuros projektais. Mūsų tikslas e, pereiti prie dėrybų, kurias vainikuotų naujos svarbios vartotojų teisės. Iš kitos pusės daug dėmesio skiriame europiniai už vartotojų teisų apsaugą atsakingų kompetitingų institucijų sistemai pagal reglamentą 2006-2004. E, šiai temai buvo skirtas ir pirmininkančio šalies renginys. Tarptautinė konferencija E, kuri buvo organizuota 6-7 Liepos dienomis. E, to renginio metu mes pripažinome tai, kad Europos e, kompetitingų institucijų sistema yra labai svarbi, kad būtų teisingai įgyvendinti vartotojų apsaugos teisės aktai. Norėjome atlikti gilesnę CPC sistemos analizę skaitmeninių paslaugų rinkos vystimosi kontekste ypač mm, tarptautinės priekybos atveju, nes vartotojų apsaugos lygis nėra visose valstybėse vienodas. Struktūrizuotos pastangos, sustiprinant CPC sistemą, užtikrintų didesnį tokios sistemos matomumą ir svorį. Pastaroji sugebėjo pasiekti apčiuopimų rezultatų kontrolės prevencijos ir sankcijų e, srityje Kai dėl e, teisėkuros projektų, norėčiau trumpai pristatyti Jums mūsų programos tikslus ir tai, kaip vyksta dėrybos dėl vartotojų produktų saugos reglamento, kuris kartu su rinkos priežiūros reglamentu sudaro vieną teisėkuros paketą. Norėčiau iš karto padėkoti pranešėjai Kristel E, Šaldemoze ir kitiems kolegoms, kurie dėjo visas pastangas, kad e, būtų parengtas ir rastas susitarimas pirmojo svarstymo metu pereitą balandį. Tikimės, kad teisės aktas bus greitai patvirtintas naujos sudėties parlamento. Balsavimas parlamente sustiprino mūsų ryšį atnaujinti prieš beveik metus nutrugusi darbą taryboje dėl teisės akto, kuris mūsų nuomonė visada buvo prioritetinis. Jis yra labai aktualus, nes priklauso teisėkuros pokėtui, kurį sudaro ir pasiūlymas dėl rinkos priežiūros. E, suprantame, kokie, kokie, kokios kyla problemos dėl made in Tačiau tuo pat metu norime sukurti sąlygas, kad būtų rastas kompromisas taryboje. Dėsime visas pastangas, kad būtų galima išspręsti septintojo straipsnio problemas ir kad būtų rastas kompromisas priimtinas visiems. Pirmieji žingsniai jau buvo žingti. E, pavyzdžiui, buvo atnaujinti darbai vartotojų darbo grupėje rugsėjo 16 dieną, Taip pat konkurencingumo ir augimo darbo grupės e, posėdis įvyks spalio 7 dieną. E, mūsų tikslas pradėti analizuoti parlamento pirmojo svarstymo metu patvirtintą do dokumentą, tačiau iš pradžių reikia įsiaiškinti, ar naujos sudėties parlamentui tas dokumentas yra vis dar aktualus. Norėtume, kad komitetas ir ko koordinatoriai oficialiai patvirtintų ankstesnės sudėties parlamento poziciją. Pagal gautus komentarius parengsime kompromisą, pasiremdami pirmininkavusios Lietuvos pasiektais rezultatais. Pirmininkaujantį šalis kreipėsi į komisiją, kad būtų atliktas techninis įvertinimas, kokį poveikį sukeltų septintasis straipsnis. Komisija pasakė, kad greitų laikų pateiks e, rezult, e, studijos rezultatus. Tokia informacija bus labai naudinga, kad būtų galima toliau dirbti techninių lygmenių darbo grupėje. Tai yra labai svarbus pos, postumis, kad būtų galima pasiekti susitarimo taryboje, dar pirmininkaujant e, Italijai dėl viso paketo. Dabar norėčiau pereiti prie antrųjų dėrybų dėl antro teisės akto, tai yra kelionės paslaugų paketo. E, Mūsų tikslas yra pasiekti iki metų pabaigos politinį e, susitarimą dėl bendrojo požiūrio dokumento, kas leistų pasiekti susitarimą su parlamento antrojo svarstymo metu. Vartotojų darbo grupė dirba pakankamai sparčiai ir priemami domien taip pat ir parlamento patvirtinti pakeitimai. Iš karto pradėjome darbą nuo atskirų sprendimų, kurie leistų išspręsti rinkos problemas e, susijusią su taikymo sritimi ir apsauga nuo nemokumo. Daugiausia dėmesio skiriame atskirų nuostatų tobulinimui, kad būtų užtikrintas teisinės aiškumas ir pusiausvyrą paskirstant atsakomybę ir pareigas tarp įmonių, kurioms šis teisės aktas bus taikomas. Konkrečiai norėtumėm atskirti kelionių paketus nuo paslaugų keleiviams, kuriems reikalinga pagalba. Ir taip rasti sprendimą, pagal kurį našta įmonėms būtų pakeliama ir suderinama su sektoriaus vystimusi, o vartotojų apsaugos lygis nesumažėtų. Vėliau galėsime pereiti prie bendresnių klaumų e, susijusių su harmonizavimu lygmeniu. Taikysime pragmatišką požiūrį, kuris yra viršesnis už bet kokias ideologijas ir leis užtikrinti visišką harmonizavimą, kur tai yra manoma. Pirmieji susitikimai vartotojų grupėje leidžia mums tikėtis pažangos. Ir tai, kad mūsų tikslas pagal programą bus pasiektas. Kai tik bus galima, pradėsime neformalų dialogą su parlamentu. Šiuo atžvilgiu laukiame, e, kada parlamente bus paskirtas naujas pranešėjas ir jo dėrybinė komanda. Dabar pristatysiu konkrečias iniciatyvas, e, kurios yra susijęs su techniniu harmonizavimu ir konkrečiai pristatysiu nagrinėjimus teisės aktus. Pirmininkančiai šaliai labai svarbus reglamento pasiūlymas dėl pagalbos skambučio, kuris ženkliai galėtų sumažinti žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių keliuose. 112 skambutis. Taip pat leistų sumažinti kaštus susijusius su kamščiais dėl avarijų keliuose, palengvinti gelbėjimo tarnybų darbą galėtų pagerinti saugumą keliuose ir sumažinti SOS infrastruktūrų skaičių keliuose. Konkurencingumo taryba 26 gegužės patvirtino bendrąjį požiūrį dėl pirmininkaujančio šalies pasiūlymo, kuris ir bus pagrindas ateities dėryboms su parlamentu. Pirmininkaujanti šalis ketina kuo greičiau pradėti dėrybą su Europos parlamentu kad būtų pasiektas susitarimas antrojo svarstymo metu. Šiuo atžvilgiu norėčiau padėkoti už atliktą darbą poniai Senalovai, su kuria tikime užmėgsti vaisingą dialogą, kad minėtas teisės aktas būtų patvirtintas. Toliau reglamento pasiūlymas dėl transporto priemonių peregistravimo procedūrų. Taryba kol kas dar nesugebėjo susitarti dėl šio reglamento, kadangi kelioms valstybėms narėms kilo abejonių, ar tai neturės neigiamų pasiekmių net nacionalinėms rinkliavų sistemoms. Šiuo atžvilgiu Laukiame komisijos poveikio įvertinimo dėl fiskalinių ir administracinių šio pasiūlymo pasiekmių e, nacionalinių lygmenių. Gavusi e, komisijos poveikio įvertinimą, pirmininkaujantį šalis dės visas pastangas, kad būtų pasiektas konsensusas tarp valstybių narių ir kad būtų galima pradėti dėrybą su parlamentu bei patvirtinti šį teisės aktą pirmojo svarstymo metu. Dėl techninių teisės aktų pirmininkaujanti šalis ketina taryboje dirbti su trimis e, peržiūros ir suderinimo pasiūlymais, kuriuos pateikė komisija. Tai yra reglamento pasiūlymas dėl nuotekų sistemų, reglamento pasiūlymas dėl individualios apsaugos ir, ir reglamento pasiūlymas dėl dujinės įrangos. Tikimės pasiekti bendros pozicijos kurios pagrindų e, galės dėrėtis jau kita pirmininkaujanti šalis su parlamentu. Ačiū uždėmesi, esu pasirengusi atsakyti į visus klausimus. Ir dar kartą įsigilinti į ką tik tai pristatytas temas. Dėkuoju. Thank you. Well, tai buvo labai detalus apibendrinimas viso to darbo, kurį ketina nudirbti pirmininkantį valstybę ir šis komitetas. Ačiū. Kalbėtų sąraše turi vieną narį. Tai jeigu dar kažkas norėtų pasisakyti, prašom duoti man ženklą. Andrės Švab iš APP visų pirma. Vorsitzende, Frau Ministerin Vikari, herzlichen Dank dafür, dass Sie. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti Mestre Vicari. Aišku, kad mm, šį, šį pirmininkavimą Italija perėmė kiek vėliau. Darbai prasidėjo kiek vėliau, bet aišku, kad jūsų laukia daug darbų. Aš linkiu jums sėkmės pirmininkaujant nors to laiko nedaug. Taigi jūs palėtėt labai svarbius klausimus savo įžangos kalboje, patikite daug detalių. Mm, paprastai mm, ministrai mm, stengiasi apeiti techninius dalykus, tai džiugu buvo tai girdėti. Aš norėčiau dar paprašyti plačiau pakalbėti apie pagalbos skambutį e-call, e, tą skambutį numeriu 112. Mes kalbėjome kolega tik išėjo iš salės, bet mes kalbėjome apie tarybos poziciją, kodėl yra norima keisti parlamento pasiūlymą įvairiais aspektais. Gal galėtumėt plačiau apie tai papasakoti, kodėl jūs galvojate tai keisti, o um, mes galvojame, kad tas pasiūlymas, kad uh, pagalbos tarnyba skambučių 112 veiktų visoje Europoje, kad mes galėtumėm visi skambinti tuo pačiu numeriu, uh, kodėl ketinama daryti pakeitimų, gal galėtumėt plačiau apie tai papasakoti. Jūs taip pat kalbėjote apie apie mm, kelionių paketus. Tai yra labai svarbu mm, turizmui Europoje. Aišku, kad jūsų šalis yra viena iš pagrindinių e, šalių, į kurias vykstama Europoje. Tai iš tikrųjų būtų įdomu pakalbėti plačiau apie tai, kaip e, keleivių teisų teisų garantavimas veikia, kaip veikia e, teisės aktai šioje srityje, nes e, yra nemažai turizmo kelionių organizatorių, uh, kurie susidurtų su dideliais sunkumais, jeigu mm, šie trys numatomi teisės aktai netinkamai būtų suderinti tarpusavė. Mums labai svarbu, aišku, vartotojų teisės ir e, keleiviai yra vartotojai. Labai svarbu, kad jų teisės būtų tinkamai ginamos ir kad būtų priimti vis tik tais teisingi sprendimai. Ir paskutinis mano klausimas, atsiprašau, pirmininkė, kad e, daug, kalb... daug klausimų turiu. Dėl um, produktų saugos, dėl prekių saugos. Jūs užsiminėte apie tai, ministrė, iš tikrųjų pagirtina, kad jūs imsitės darbų šioje srityje. Kas yra padaryta, kokią kryptį jūs numatote šios srities kompromisui? Ar jau turite kokių minčių? Ar darybos jau vyksta? Aš aš nesitikiu, kad jau rezultatas koks tai pasiektas, bet tiesiog gal galėtumėte papasakoti apie pažangą šio klausimu. Ir dar vienas klausimas, Ana Marija Koracija Bilt. Ačiū, pirmininkė, aš kalbėsiu itališkai pagerbdama pirmininkaujančią šalį. E, ačiū Jums už Jūsų prezentaciją. Tikrai visi teisės aktai yra labai svarbus. E, daug dėmesio jiems buvo skirta ankstesnės e, kadencijos pirmininkų parlamente. Norėčiau sužinoti apskritai apie Italijos viziją nes e, ekonomikos reikalų ministerija atrodo nesirūpinama bendros, bendra rinka. Tai kažkaip viena kita prieštaraujantis dalykai, nes e, juk daug buvo kalbama apie bendrąją rinką, apie vystimosi kompetencialą ir kiek kainuotų, pavyzdžiui, jeigu ta bendra rinka neegzistuotų, kiek būtų prarasta darbo vietų, neegzistuotų e, konkurencija ir panašiai. Kiek moka kiekvieną dieną mūsų e, piliečiai dėl to, kad egzistuoja dvigubas e, reglamentavimas, dvigubas e, leidimų išdavimas, o mes kalbame už laisvą žmonių judėjimą, darbuotojų judėjimą, tačiau šiandieną visam tam e, pagalius į ratus kaišioje būtent 22 tūkstančiai skirtingų taisyklių. Taigi norėčiau sužinojo, kaip konkurencingumo e, komis, komisaras nesirūpina tokie, tokių kliūčių eliminavimu e, bendroje rinkoje. Mes norime, kad bendroji rinka e, būtų susijęta su Europos e, semestru, kad būtų visa tai susijęta su 20 metų strategijos peržiūra. Tai yra puikia galimybė viską peržiūrėti, įtraukti e, kolegų peržiūrą į bendros rinkos kontekstą. Taigi gal galėtumėt man padėti e, suprasti, kodėl paslaugų direktyva nėra įtraukta į ekonominį vystimąsi. Taigi norėčiau daugiau sužinoti šio klausimu. Thank you very much. So the, the minister... Ačiū labai. Ministrė atsakysi tuos du klausimus, tada išklausys dar du klausimus. E, ir į dar du iš jūsų yra keturi kalbėtojai sąraše - Pino, Marko Lula, Maivin Misi ir Katrin Štailer. Tad e, kol kas norėčiau suteikti žodį ministrui, kad jie atsakytų į pirmosios du klausimus, nes jie buvo gana ilgi. Prašom. Ačiū už iškeltus klausimus. Pirmasis klausimas, um, kurį uždavė kolega iš um, EPP. Reikėtų pateikti paaiškinimų, e, kas buvo atlikta. E, atsakydama į klausimus pradėsiu nuo trečiojo. Konkrečiai jūs kalbėjote apie kompromisą, dialogus e, ir apskritai ar tų dialogų būta. Kai tik tai pradėjome pirmininkauti Europos Sąjungoje, Mm, ministras, e, kuris yra atsakingas už konkurencingumo klausimus, iš karto pradėjo dėrybas dėl e, įvairių klausimų su įvairiomis valstybėmis narėmis, e, kurios prieštaravo vieno ar kito teisės akto patvirtinimui. Buvo atliktas įvertinimas ir buvo išaiškintos temos, kurios kurioms pirmininkaujantį šalis turėtų skirti daugiau dėmesio. nes gal kai kurio, to ša, tos temos e, vieno, kai kuriuom šalims yra itin aktualios ir turi būti sprendžiamos, kad būtų galima pasiekti kompromisą. E, kalbu apie e, jau mano įžanginėje kalboje įvardintas problemas. Tačiau yra ir kitų klausimų, kuriuos, kuriais turės diskutuoti konkurencigumo taryba, kad būtų galima uh, na, pasiekti kažkokių rezultatų pačioje taryboje dėrybų metu. Ir tikimės, kad tas, e, tie sprendimai bus e, pasiekti dar mm, pirmininkaujant Italijai, o jeigu ne, tai vis tiek mes bent jau pasistumėsime ženkliai pačiose dėrybose, kad jau kita pirmininkaujantį šalis galėtų perimti iš mūsų dokumentą, e, kurį tikėkime patvirtins naujos sudėties parlamentas ir tikimės, kad e, taryboje dėl mūsų parengto dokumento variantų nebepasikartos praeities tragedijos. Norėčiau pasinaudoti e, užduotų klausimų ir pateikti papildomos informacijos. Pirmininkaujantį Italiją paprašė, kad būtų atliktas įvertinimas – Ir e, komisija e, teigė, kad atliks techninį įvertinimą. Taigi, tai nėra pirmininkaujančio šalies iniciatyva atliekamos e, įvertinimas, bet pirmininkaujanti šalis nusprendė, kad reikia atsižvelgti į daugelio valstybių prašymus, vartotojų darbo grupėje, kad reikėtų gauti papildomos informacijos. Mes manome, kad toks dalykas yra labai sveikas, kad galėtumėm pasistumėti su darbais vartotojų darbo grupėje. Kai kurios valstybės sako, kad reikia atlikti poveikio įvertinimą, bet visos šalis pasakė, kad na, papildoma informacija yra reikalinga. Taigi atsižvelgianti tai, kad visos valstybės to pageidauja ir, ir komisija yra pasirengusi atlikti tą papildomą įvertinimą, nusprendėme taip ir padaryti. Reikia e, pasakyti, kad e, tokia e, nepaisant to, kad mes nusprendėme atlikti papildomą e, tam tikrų nuostatų įvertinimą, mes iš naujo dėl Europos parlamento pozicijos nediskutuosime, nes parlamento pozicija yra aiškiai išdiskutuota ir patvirtinta, todėl mes e, neketiname e, jos kaip nors e, kvestionuoti. Kalbu apie septintojo straipsnio nuostatas. Dėl kelionių paketų ES augimui yra labai svarbus e, turizmo sektorius. Tai galiu pasakyti kaip italė, nes e, žinau, e, kad aukštos kokybės paslaugos turizmams yra labai svarbios, labai svarbu reaguoti į pačių turistų lūkesčius, kurie keliauja po Italiją ir kitas šalis. E, tačiau, kalbant apie mūsų veiksmus, mes norime užtikrinti pačio sektoriaus e, dinamiškumą. Mes matome, kad sektorius yra pasirengęs e, transformuotis, atsiranda nauji pardavimo modeliai. Ir pirmininkaujantį šalis, pateikdama savo pasiūlymus, būtent ir ketina atsižvelgti tuos naujus veiklos e, modelius. O vartotojų apsauga būtent e, bus užtikrinta atsižvelgiant į e, rinkos dinamiškumą. Mes dėsime pastangas tam, kad būtų pagerintos ekonominio augimo sąlygos. Jau dabar dedame pastangas, kad būtų e, peržiūrėta e, našta, kuri tenka įmonėms. E, tuo pat metu nenorime, kad e, būtų sumažintas e, kaip nors vartotojų apsaugos lygis. Jis turi būti aukštas kaip ir dabar. Pone Marija Karoca, Ana Marija Karoca, Koratsa pasitaiso kalbėtoje. E, iškėlė problemą, kuri mums yra žinoma. Jūs e, viską tiksliai išaiškinote. Galiu tik tai pritarti tam, ką jūs pasakote. Todėl rytoj ministras Guidi konkurencingumo taryboje prašys, kad uh, na, būtų daugiau dėmesio skiriama pramoniai, augimui, nes norime, kad visi sprendimai Briuselyje e, būtų įvertinami. Tai yra, kokį poveikį turės e, augimui, e, vartotojų apsaugai, taip pat ir pramoniai. Tai yra labai Tai yra labai svarbus dalykas, aktualus e, mūsų piliečiams, e, kad jie galėtų įvertinti įgyvendinamas reformas, nes e, tai paliečia ir mūsų ES gerbuvio lygį. Dėl strategijos 2020 labai svarbu, kad būtų užbaigtas bendrosios rinkos formavimas. Ir rytoj bus kaip tik šiuo klausimu organizuojamos diskusijos konkurencingumo taryboje. Norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta, e, tam, ką pasakė ponia Koraca. Kitaip tariant, man yra nepriimtinos e, įvairios e, hipotezės, kad na, augimui reikia tik daugiau išteklių. Ne. Mes E, tiksliau Italijos vyriausybę, norime kiek įmanoma e, prisidėti prie diskusijų dėl ekonominio augimo. E, pavyzdžiui, vyriausybėje yra pasiskir, yra vyriausybėje mes esame pasiskirstę užduotamis pagal skirtingas temas ir, tarkime, mūsų ministerija dirba e, dviem skirtingais e, frontais, e, bendradarbiaudami tuo tarpu su kitais, nes turime laikytis to, ben, to bendrojo požiūrio, bendrosios vizijos. Na ir ekonomikos bei plėtros ministerijai prioritetas ir tas centrinis elementas yra darbuose konkurencija. Reikia pasakyti, kad spalio mėnesį bus e, ministrų lygmenių patvirtintos e, priemonės, kurios leis mūsų šaliai geriau e, prisitaikyti prie konkurencijos sąlygų. Tačiau tuo pat metu reikėtų paminėti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, pavyzdžiui, agentūra e, skirta kovoti su e, monopolijomis. E, pastaroji paskelbs greitai ataskaitą apie galimus tolesnius veiksmus ir būtent tos ataskaitos pagrindu bus pateiktas pasiūlymas, kaip būtų galima įgyve, į, įvykdyti reformą ES lygmeniu. Dar dėl mm, paslaugų direktyvos. Manau, kad ir jos atžvilgiau bus rastas sprendimas nes, e, tarkim, Italija yra itin mm, suinteresuota, kad e, būtų rastas sprendimas šiuo klausimu. Dėkuoju. Ačiū labai už Jūsų atsakymus. Dabar žodis Marijai Grapai. Anik. Ačiū pirmininkė. Pone Vekari, nuo pat pradžio noriu pasakyti, kad um, ir mano frakcija, ir mano šalis siejame labai daug vilčių su Italijos pirmininkavimu. Um, mes Vilėmės, kad jūs nuveiksite daugiau, nei buvo padaryta iki šiol. Aš noriu Jums užduoti konkretų klausimą. Ar pirmininkaudama Italija numato, ką nors konkretaus padaryti dėl labai svarbaus vieno aspekto, tai yra um, priekių saugos rytį, ar žadate kažką daugiau padaryti. Ir galvojant apie, pavyzdžiui, tokius uh, Mm, tokias priekes, kurios atkeliauja Europos Sąjungą iš e, kitur, nes labai dažnai prekės yra pagamintos už Europos Sąjungos ribų ir spaudoje yra ma, e, daug straipsnių apie tai, kad reikia užtikrinti, kad vartotojas bus saugus vartodamas e, prekes, produktus, kurie parduodami Europos Sąjungoje, kad iš tikrųjų jie bus saugus. Uh, Iš tikrųjų, kai, ir, kai ES pagamintos prekės, tai garantijos yra, tačiau su prekėmis, kurios atkeliauja iš už ES ribų, tų garantijų nebelieka iš tikrųjų. Aš noriu kalbėti pavyzdžiui apie tai, kad mm, gamyba labai dažnai iškeliama iš ES, darbo vietų nebelieka Europoje, o visa produkcija gaminama už ES ribų ir tada nebelieka jokių e, saugos garantijų. Taigi, ar pirmininkaudama Italija žada padaryti ką nors, užtikrindama didesnę prekių atkeliančių iš už ES ribų saugą? Marko Čiūlo. Ačiū dabar Marko Čiūlo, prašau. Marko Trūlo. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie apsaugą, vartotojų apsaugą, nes tai yra ir taip pat susijęs su rinkos apsauga. Vartotojas, e, būtent jis gali e, garantuoti ekonominę pusiaus, e, ekonominę plėtrą, ekonominį augimą. Na ir kaip buvo sakyta anksčiau, Europos parlamentas e, siekė aiškiai e, išsakyti savo poziciją dėl prekių ženklinimo ir kad e, vartotojai geriau žinotų, ką įsigyja. Tačiau 2010 metų veiksmai nedavė e, rezultatų, kadangi tarybos diskusijos atsidūrė klavėtėje. Šiandieną viską pradedame iš naujo, tačiau nenorime, kad istorija pasikartotų. Taigi, Europos parlamentas stengiasi apsaugoti vartotojus. Todėl prašytume, pirmininkaujant Italijai, kad taryba užtikrintų tokią pačią apsaugą. Dėkoju. Ačiū labai, ponė Zulo. Dabar žodis teiksiu Malin Mysi. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Puikiai žinau, kad pirmininkaujantį Italiją e, daug dėmesio skiria veiksmingai e, finansavimo sistemai. Ir mano klausimo esmė bus susijusi su mažomis bei vidutinės įmonėmis. Visi žinome e, MVI svarbą ekonomikai ir taip pat žinome, kad pirmininkantį Italiją tikrai nepaliks MVI nuo šalyje. Jiems skirs daug dėmesio, tačiau mano klausimas būtų toks, jeigu jau skirsime jiems tiek daug dėmesio, ar tai reiškia, kad tas dėmesys bus skirtas e, ne tik prieigai prie e, fondų lėšų, bet ir prie e, realiai prieinamų lėšų. Taip, yra tie fondai, yra lėšos, kurios yra skirtos finansavimui, tačiau visa ta biurokratija, kurios yra reikalaujama iš MVI ir galutinė kaina, kurią reikia už tai sumokėti toms mažoms vidutinėms įmonėms, reiškia, kad neretai uh, tiesiog ta parama yra nepasiekiama. Tad norėčiau paklausti pirmininkančios Italijos atstovės, kas bus daroma su visa ta biurokratija, su galimybė pasinaudoti, realiai pasinaudoti lėšomis. Na ir dabar dėl e, tų asmenų, kurie nustato taisyklės dėl pasinaudojimo fondo lėšomis, neretai susidaro toks įspūdis, kad tai yra tie asmenys, kurie nelabai realiai suvokia MVI e, situaciją bei jų rinką. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, jeigu asmuo bando įsteigti e, mažmeninės prekybos įmonę, e, jis gali pasinaudoti e, finansavimu patalpų įrengimui, tačiau, pavyzdžiui, įsigyti prekes už tas lėšas jau nėra galima. Tad kaip jau minėjau, steigiant įmonę, kai kuriems elementams taip galima pasinaudoti finansavimu, tačiau dėje ne patiems svarbiausiams dalykams tas finansavimas skiriamas. Ir iš ties norėčiau paraginti pirmininkaujančią valstybę įvertinti tas sąlygas ir pasistengti užtikrinti, kad jos būtų praktiškai pritaikomos, kad būtų kiek mažiau, kiek įmanoma mažiau biurokratijos ir kad tos lėšos būtų prieinamos mažoms bei vidutinėms įmonėms. Ačiū tikrai norėčiau e, priminti, e, e, kad e, ne tik ekonomikos reikalų komitetui rūpi finansiniai klausimai, tai turbūt yra svarbu ne vienam komitetui, nes tai yra susijęs su bendraja rinka. Tada ačiū kolegijai už klausimą ir dabar norėčiau paklausti mūsų prelegentės, ar ji norėtų atsakyti į tos klausimus, kurie ką tik buvo pateikti. Aš norėčiau padėkoti poniai Grapinį už gerus žodžius, už pasitikėjimą pirmininkaujančią Italiją. Mes stengiamės rasti pragmatinių sprendimų susijusių su produktų sauga, kurie yra, tai yra produktų, kurie yra vežami į Europos Sąjungą. E, galiu pateikti pavyzdžių iš Italijos. E, žinote, kokia yra mūsų pozicija. Mes norime, kad būtų įgyvendintos e, septintos straipsnio nuostatos ir nenorime kad e, būtų na, pritaikytas koks nors, e, tiksliau, e, mes nenorime, kad įsigaliotų tik tai vienas ar kitas reglamentas, norime, kad būtų įgyvendintas visas teisės aktų paketas. Tokią poziciją mes ginsime. Ir stengsimės nenusileisti netgi taryboje. E, nors e, tokios pozicijos e, laikosi tik valstybių mažuma, bet mes kovosime iki galo. Dėsime visas pastangas, kad būtų galima pradėti dėrybas geriausiam kompromisui pasiekti. Taigi tikiuosi, kad bus suprastos ir įvertintos Italijos dedamos pastangos, nes, pažiūrėjau, mes juk ir paprašėme, kad būtų atliktos papildomos studijos, kad galėtume pasistumėti su dėrybomis. Taigi, mm, kalbant apie apsaugą, apie mm, vartotojų informavimą, ženklas Made in turėtų leisti vartotojams uh, E, geriau atpažinti e, produktus pagal jų kilmę. E, tuo tarpu įmonėms na, kaštai bus. Ir suprantu, kad gali kilti dėl to klausimų, apie tai bus galima pakalbėti tolesnėse diskusijose, analizuojant šį klausimą taryboje. Tačiau e, tiek tuos kaštus įmonė sugebės padengti, kompensuoti. E, Kitaip tariant, visų pirma, e, įmonės turės priderinti savo gamybos produkciją prie tų standartų, kurie galioja, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje. Ir laikausi nuomonės, kad tokiu būdu e, įmonės tik tai sustiprins savo e, pozicijas rinkoje, nes joms lengviau bus, tarkim, konkuruoti su padirbta produkcija, tarkim, iš trečiųjų šalių stengiamės padėti įmonėms, kad jos būtų konkurencingos ir kad jos investuotų į tyrimą, tyrimus ir inovacijas. Šiuo atžvilgiu e, taip pat yra imtasi iniciatyvų, nes e, laikomės nuomonės, kad e, būtent tokia, tokią poziciją reikia ginti. Be abejo, suprantant, kad turi būti siekiama kompromisu jeigu bus, e, tarkim, pateiktų e, atitinkamų pasiūlymų. Toliau. Marko Dzullo klausimas. Man atrodo, kad e, jūs jau išgirdote mano atsakymą, kai atsakinėjau poniai Grapinį. Aš be abejo norėčiau padėkoti jums už e, jūsų požiūrį, e, kad esate pasirengę bendradarbiauti, ieškant geriausių sprendimų. Ieškosime, aišku, e, sprendimų taip pat ir kilmės valstybės klausimui. Iki šiol mes negalėjome susitarti dėl septintojo straipsnio ir made in nuostatos, bet galiu dar kartą pakartoju, mes dėsime visas pastangas, kad būtų susitarimas rastas. Ir kai bus atsisakyta ideologinių diskusijų, e, Ir kai valstybės narės parodys šiek tiek lankstumo, bus rastas kompromisas. Manau, kad valstybės narės turi tai suprasti. Toliau dėl mažų ir vidutinių įmonių. E, reikia paminėti, kad prieigos prie įperkamų kreditų klausimas ir kozme programa yra šiuo atžvilgiu e, labai aktualūs. E, visi Europoje siekia, kad e, investicijų bankas e, e, dėtų didesnės pastangas šioje srityje, kad būtų panaudotos horizonto 2020 ar struktūrinių fondų lėšos. Mm. Italija yra sukaupusi daug patirties šioje srityje ir mūsų įmonės E, susiduria su labai rimtomis problemomis, e, bandydamos gauti kreditų. Taigi mums šis klausimas yra žinomas. Taigi mažos ir, įmonės, mažos ir vidutinės įmonės e, ieško įvairių finansavimo šaltinių. E, Ir dažnai e, būtent per kreditus galime užtikrinti didesnį ekonominį augimą, nes mažos ir vidutinės įmonės gavusios lėšų gali daugiau investuoti į investicijas ir plėtrą. Be abejo, e, tokią prieigą užtikrinti reikia lėšų, tarkim, start-up e, įmonės, startuoliai jaunimas, kurie m, mm, tiki savo ateitimi, nori kurti savo įmonės, e, registruoja patentus ir tokių atvejų yra daug. E, būtent tokius jaunuolius mes norime paremti, e, finansuoti jų startuolius ir mm, patentų, užregistruotus patentus. Be mūsų paramos, kai kurie, kai kartais tai būtų neįmanoma. E, nereikėtų pamiršti ir smulkaus verslo akto. E, būtent per jį būtų galima e, pagerinti prieigą prie kredito mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, dar norėčiau padėkoti Jums už atliktą darbą dėl smulkaus verslo akto. Jis yra labai svarbus visoms e, valstybėms narėms. Ir būtent per tą e, teisės aktą buvo siūlyta labai daug sprendimų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dėkoju. Ir pabaigai Katrin Štailer ir Sergio Koferatė. Man atrodo, savo įžangos kalboje jūs minėjote, kad lauksite pranešė dėl uh, turizmo paketų pasisakymo. Man atrodo, tai yra Seržio, taip? Dėl kelionių paketų. Tai gerai. Aš suprantu, kad jisai apie tai pakalbės. Taigi, Ketrin Štailer. Madam Čieminė. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti Italijos ministrai, kad jie atvyko šiandien į mūsų posėdį. Man įdomu būtų e, išgirsti daugiau, jūs apie tai kalbėjote ir kolegos apie tai kalbėjo. Gal plačiau galėtumėt papasakoti apie išmaniuosius miestus ir skaitmeninę darbo atverkę. Mes daug kalbame apie skaitmeninę bendrąją rinką. Mm, šiame komitete mūsų visus domina augimas, darbo vietos. Taigi, ar jūs galėtumėt, kiek jūsų kompetencijos ribos leidžia pakalbėti apie tai? Aš tik sugrįžau iš savo partijos suvažiavimo Mančesterį strategiją, kur buvo tikrai plačiai kalbama apie skaitinę darbo tvarkę, nes tai iš tikrųjų tai tikrai labai skaitmeninių požiūrių klesintis miestas. Taigi, nu, man būtų įdomu, ką Jūs galėtumėt pasakyti šio klausimo, apibrėžimai, kokie būtų ir kas planuojama. Ačiū. Sergio Conferati. Sergio Conferati. Ačiū. Aš turiu tokį prašymą arba rekomendaciją. Mes e, Europos parlamente laikomės nuomonės, kad bendroji rinka yra labai svarbi. Ir e, praeitos kadencijos e, parlamente buvo dadama daug pastangų, kad į Europos semestrą būtų įtrauktas taip vadinamas trečiasis ramstis. Taigi kad europinis semestras būtų yra susijęs ne tik tai su makroekonomika, bet ir su bendraja rinka. Štai kolega buvo parengęs atitinkamą pranešimą. Aš manau, kad pasiektas rezultatas turi būti konsoliduotas. E, kalbant apie tarybą ir komisiją, e, dažnai e, yra neįvertinama bendroji rinka ir jos vertė. Pavyzdžiui, šiandien buvo daug kalbama apie made in ženklą. Made in yra ne tik šiaip vartotojų apsauga, atsakomumas užtikrina informavimą, taigi asmuo gali priimti geriau sprendimą. Tačiau made in e, ženklas užtinkra, užtikrina ir skaidrumą konkuruojant, nes jeigu visi, visoms įmonėms yra taikomos tos pačios taisyklės, tai aš kaip vartotojas galiu geriau apsispręsti, nes e, žinau, kaip tas produktas buvo pagamintas. Bet e, tuo pat metu įmonės negali konkuruoti tuo, kad pavyzdžiui vienas gamina vadovaujantis visais standartais, e, taisyklės, taisyklėmis, o kitas ne. Ta pati galiu pasakyti ir apie kitą svarbų klausimą. Tai yra viešieji konkursai, viešieji pirkimai. Čia reikalingos bendros taisyklės, jos buvo parengtos, patvirtintos, tačiau e, viešieji pirkimai yra labai svarbus augimui. Nes pavyzdžiui, Azijoje e, būtent per viešuosius pirkimus vėliau yra, na, kaip ir suteikiamos suteikiama paskata ekonomikai vystima, vyst, vystytis. E, e, aš tik, aš norėčiau, kad taryba ir komisija priimtų visą tai domen ir kad nepradėtų e, diskusijų dėl E, to trečiojo ramščio Europos semestre. Na, galbūt mes e, daugiau žinome šio klausimu, su juo susidurime kiekvieną dieną, bet labai svarbu, kad iš tiesų būtų e, šis klausimas ir svarstytas, kad būtų galima rasti tokį pat sprendimą kaip ir mes. Tai yra bendroji rinka turėtų tapti trečiuoju Europos semestro ramščiu. Jeigu pirmininkaujant Italijai būtų galima daugiau dėmesio skirti šiam dalykui, tai aišku būtų naudinga visų pirma mums, kurie dirba šioje srityje, bet taip pat visą tai būtų naudinga ir Europos Sąjungai. Dėkoju. Ačiū Sergio. Taip suprantu, kad esate vienas iš šešėlinių pranešėjų dėl šio paketo. Taip, tai šiek tiek komplikavo klausimą, bet aš patikslinu taip. Mm, laukiame šio paketo, jis nepaprastai svarbus. Šis paketas labai svarbus, tai laukiame mm, reikiamos mens. Tai ar dabar pagėdautumėte atsakyti į tos du klausimus? Sì, certo. Taip, žinoma Ponui Konferati atsakyčiau štai kaip. Aš su jumis sutinku. E, jūs uždavėte ne klausimą, o pateikė tokį pareiškimą ir tiesiog jam norėčiau pritarti. Norėčiau pritarti jūsų pasisakymui. Bent e, aš asmeniškai e, galiu pritarti jūsų mintims ir mes būtent e, savo darbu to ir siekiame. Jūs e, teisingai e, sakote, kad reikia kalbėti apie vartotojų apsaugą. Mm, man atrodo, kad mano paaiškinime dėl made in buvo viskas išaiškinta, nes mūsų nuomonė made in ženklas suteiks daug įmonėms, nes įmonės galės geriau konkuruoti globaliame pasaulyje, globaliuose rinkose, e, bus užtikrintas e, didesnis skaidrumas e, konkurencijos rytyje. Įmonės bus suinteresuotos investuoti, būti inovatyviomis kad galėtų na, veikti globalioje rinkoje. Pane Staler dėl išmaniųjų miestų. Smart City. Jūs e, kalbėjote apie savo gimtąjį miestą. E, na, galbūt iš jo reikėtų pasimokyti, pasimokyti iš tų gerųjų praktikų, jas perimti ES lygmeniu. Pirmininkaujanti šalis ieško galimybių E, rasti tų tinkamų e, sprendimų ES lygmenių ir e, vadovaujomis tuo, kas buvo padaryta, pavyzdžiui, ir horizontas 2020, nes valstybės narės ir viešosios institucijos daug dėmesio skyrė šiai programai, Taigi mes laikomės nuomonės, kad e, pavyzdinis modelis, e, tarkim, kaip jūs įvardinate, turi būti e, taikomas kuo galima plačiau. Kitaip tariant, reikėtų ieškoti pavyzdžių, konkrečių pavyzdžių visoje Europos Sąjungoje ir reikėtų plėsti tą, dalintis tą gerąją praktiką patirtimi visoje Europos Sąjungoje, nes tokiu būdu e, mes mažinsime atotrukius tarp e, valstybių narių, tarp e, miestų. Sieksime, kad visi, sakykime, siektų tapti išmaniais miestais, kur būtų galima išnaudoti kuo geriau įvairių galimybių potencialą. Taigi, dar kartą kartoju, mes nemanome, kad e, turėtų būti pritaikyti visoms valstybėms e, tie patys, e, na, kaip ir pavyzdiniai modeliai. Vis dėlto turėtų būti užtikrintas tam tikras lankstumas, kad m, valstybės narės galbūt galėtų pačios e, kurti tuos pavyzdinius modelius, e, juos skleisti arba perimti kitus modelius iš kitos valstybės. E, žinodamos, kad tarkim gali peržiūrėti siūlomą sprendimą, tarkime, žiūrėdama, kokios e, paslaugos yra teikiamos vietoje, tarkim, e, transporto sektorius, nes yra mm, vietų, kur, tarkim, vieną ar kitą iniciatyvą yra lengviau e, įgyvendinti. Pavyzdžiui, yra mm, atveju, kai tam tikros paslaugos yra geriau teikiamos internetu bet mm, jeigu tokios paslaugos yra teikiamos, jos turi būti efektyvios, nes yra kai kurių valstybių, e, kur, tarkim, e, važiuojant traukiniu, aš turiu, e, aš galiu susipažinti su tvarkarašiu tik tai stotyje, o ne, tarkim, internete. Taip būna dar. Aišku, galbūt ne jūsų mieste, kuris yra pažangus, bet tarkim yra atveju, kai e, važiuojant traukiniu, važiu, traukinys važiuoja savo grafiku, o ne pagal tvarkaraštį. Taigi, aš manau, kad nereikėtų primesti kažkokių pavyzdinių modelių visiems, bet reikėtų leisti uh, E, na, pačioms e, valdžios institucijoms, e, regionams, miestams pritaikyti savo vystimosi modelį kad būtų užtikrintas efektyvus paslaugų teikimas. Tai, man atrodo, tiek buvo komiteto narių klausimų. Buvo tikrai įdomu klausytis jūsų, ką pasakote apie skaitminės darbo tvarkės klausimus ir visą tvarkaraštį. Mm, panašu, kad tai bus vienas iš sparčiausiai patvirtintų komunikatų. Uh, Tai tikrai su susidomėjimu lauksime naujų žinių, mm, kaip toliau seksis įgyventi išmaniųjų miestų projektą ir adaptuoti skaitmeninėme pasaulyje. Taigi, Ačiū Jums už tai, kad atvykote į mūsų komitetą, pakalbėjote tikrai apie milžinišką skaičių punktų jūsų darbo atverkėje. Dėkoju, kad e, tai, maloniai sutikate atsakyti į mūsų klausimus, kurie gal ne visuomet yra vien tik tai mūsų komiteto e, sritis, bet tai yra tikrai mums visuomet aktualūs klausimai. Ačiū Jums, kad atėjote ir linkiu sėkmės per likusius tris mėnesius ir dešimt dienų jūsų pirmininkavimo. Ačiū Jums. Grazie a tutti voi. Ačiū visiems komiteto nariams. Mes dedame visas pastangas. Nežinau, ar mes sugebėsime pasiekti užsibrieštų tikslų, bet norime, kad na, kitai e, pirmininkančiai šaliai mes jau galėsime perduoti bent jau didžiąją dalį mūsų atlikto darbo. Dėkoju. ladies and gentlemen, if we can take our... Kągi, ponios ir ponai, kviečiu vėl visus sugrįžti į savo vietas. Palauksiu, kol visi susėsti į savo vietas ir salėje bus pakankamai tylu pradėti darbą. norėčiau pasveikinti Sandro Goci. Jis yra Italijos vyriausybės sekretoriaus pavaduotojas, atsakingas už Europos reikalus. Na ir paprastai pirmininkaujantį valstybę savo programą pristato pirmininkavimo pradžioje, tačiau kadangi e, nauja parlamento kadencija pradėjo savo darbą, pakvietėme jūs čia jau jūsų pirmininkavimo pusiaukelėje. Uh, Ir tai reiškia, kad jūsų pirmininkavimu jau yra likę netiek daug laiko ir visi tie užmojai, kuriuos esate užsibrėžę, taip pat e, turės būti įgyvendinti per gana trumpą laiką. Tad ačiū, kad šiandien čia atvykote. Ir tikiuosi, kad galėsite pristatyti savo. E, pirmininkavimo programos užmojų. Žinau, kad norite pasidalinti ir savo pastabomis. Iš anksto Jums už tai dėkojame. Taip pat žadėjote atsakyti ir keletą mūsų narių klausimų, tad ačiū Jums. Žodis Jums. Eh, ačiū pirmininkė, tikrai yra malonu atvykti į Europos parlamentą, nors ir šis susitikimas vyksta ne Liepos mėnesį, o rugsėjį. Na, aš e, girdėjau e, diskusijos, kurios e, vyko šiandieną su kolegė Vykari. Aptarėte labai specifinius klausimus, o aš norėčiau pateikti tokias bendras gairias kuriomis mes vadovauja, vadovaujamės mūsų pirmininkamo metu. Tų gairių nėra daug. Mes tiesiog uh, rengiamės pirmininkavimui, e, lyg prasidėtų naujas Europos politinis ciklas. E, stengiamės, kuo galima geriau e, dirbti Europos semestro atžvilgių. Ir kalbant apie IMKO komitetą, E, su jumis reikia bendradarbiauti trimis e, svarbiausiais klausimais. Visų pirma, e, reikėtų išeiti iš aklaviečių. Aklaviečių, kuriuose mes atsidūrėme dėl įsiskyrusių nuomonių taryboje ir dėl to mes negalime užtikrinti integruotumo tarp taikomų taisyklių ir neleidžia pasiekti tikslų, e, ambicingų tikslų. Taigi, pirmasis klausimas, kuriuo pasisakysiu, e, bus susijęs su šiuo aspektu. Tai yra būtinybė kovoti su aklavitėmis, e, ypač taryboje. Po to pakalbėsiu apie tai, kaip reikėtų geriau pagerinti institucijų darbą, kad būtų galima pasiekti tiks, ambicingus tikslus. Antra tema, kurią norėčiau pakalbėti, yra kliūtis. E, ir šiandienai yra egzistuojančių kliūčių, kurios neleidžia funkcionuoti e, bendrai rinkai. E, kalbu ne tik apie kliūtis atsirandančias dėl įstatymų, bet ir taip pat neįstatyminės kliūtis, kurios neleidžia panaudoti e, bendrosios rinkos potencialo, kurti e, darbo vietas, užtikrinti užimtumą ir konkurencingumą. Na ir vėliau pakalbėsiu apie konkrečius e, dalykus, konkrečias iniciatyvas, kas yra siekiama remintis mūsų programą, kuri buvo pristatyta dar prieš e, mums pradedant e, pirmininkauti. Ir taip pat pakalbėsiu apie tuos dalykus, kurie bus įgyveninami kartu su nauja komisija. Taigi visų pirma, tos aklavietės e, taryboje. E, reikėtų peržiūrėti, kaip funkcionuoja konkurencingumo taryba. Būtent su jie jūs daugiausiai turite reikalų. E, taryba, e, ši, rūpina, ši taryba rūpinasi bendrąją rinką ir ji e, turėtų daugiau dėmesio skirti realiai ekonomikai ir pramoniai. Aišku, tam tikslui reikia peržiūrėti e, taip, kaip taryba yra rengiamasi. E, E, reikėtų peržiūrėti aukšto lygio darbo grupių vaidmenį, reikalingos e, didesnės e, sinergijos tarp konkurencingumo tarybos ir kitų sudėčių tarybų, konkrečiai ECOFIN. Taigi būtent mes dėl to dirbame. Esame pateikę pasiūlymų, kaip būtų galima reformuoti E, konkurencingumo taryba. Esame parengę tokią bendresnio pobūdžio e, strategiją, kuri šiandieną yra e, analizuojami techninių lygmenių. Tai yra pirmininkančių šalies darbo grupė, kuri svarsto, kaip funkcionuoja apskritai ES ir metų pabaigoje pristatys ataskaitą kaip būtų galima pagerinti institucijų darbą, atsižvelgiant į tuos strateginius pasirinkimus, padarė, kuris e, padarė vadovų taryba birželio mėnesį. Kalbu apie strateginę darbo atvarkę ir tuos įsipareigojimus, kurių prisijėmė komisaras Junkeris komisijos pirmininkas Junkeris. Taigi reikia galvoti apie strateginius tikslus, apie, e, ir apie tai, ar dabartinė konkurencingumo taryba e, turi būti reformuota ar ne, galvojant apie tai, kokių strateginių tikslų reikia pasiekti. Mūsų nuomonė, konkurencingumo tarybą reikia reformuoti. Toliau, e, kliūtis, kliūčių eliminavimas e, Deja, kliūtis vis dar egzistuoja bendrojoje rinkoje. Mes esame įsitikinę, kad augimui paskatinti reikia dėti pastangas tam, kad būtų sumažintos, sumažintos arba eliminuotas, eliminuotos kliūtis, dėl kurių mes negalime baigti formuoti e, bendrosios rinkos, e, trukdo e, efektyviai jai veikti. Be abejo, E, reikia žiūrėti ir tai, kokia yra realybė, kokia yra ekonominė situacija, e, kokie, kokie yra skirtumai skirtingose valstybėse narėse, tačiau kliučių eliminavimas e, bendroje rinkoje mums yra prioritetinis klausimas. Su tuo susišaukia kitas aspektas. Reikėtų įvar, įvertinti įvairių apribojimų pasakmes. E, apribojimai vis dar egzistuoja, pavyzdžiui, ir yra taikomi paslaugų sektoriuje dėl įvairių profesijų. Taigi reikia įsiaiškinti, kokias pasakmes ir kiek kainuoja e, tokios ne e, įstatyminės kliūtis. Pirmininkauti šalis ir komisija nori, kad kuo geriau būtų įgyvendinti teisės aktai susiję su bendraja e, rinka. E, man atrodo, Veronoje bus 8 e, spalio organizuojamas konkretus seminaras, kurio metu kartu su komisija bandysime įsiaiškinti ar įvairių valstybių narių iniciatyvų pakanka ar ne, kad būtų galima iš tiesų eliminuoti tuos esamus dabar apribojimus. Turime dar daug dirbti, kad būtų pabaigtas pradėtas darbas, e, e, kurį pradėjo esama e, komisija dėl antrojo bendrai rinkai skirto akto. Mes laikomės nuomonės, kad ne visi tikslai yra pasiekti ir yra vis dar labai aktualūs. E, pavyzdžiui, integruoti tinklai ir panašiai, e, darbuotojų judumas, e, darbuotojų judėjimas, būtent mažos ir vidutinės įmonės per tai galėtų pasinaudoti bendrosios rinkos potencialu, kas nebuvo padaryta per pastarosius 20 metų. Reikėtų paremti skaitmeninę ekonomiką Čia vėlgi norėčiau grįžti prie e, telekomunikacijų paketo. Su juo mes dirbame, stengiamės, kad būtų padaryta kiek įmanoma daugiau pažangos, kad būtų na, apsipti, pasiekti apčiuopiami rezultatai dėl telekomunikacijų paketo, nes tai yra toks esminis a, akmuo visai skaitmeniniai darbo tvarkiai. Toliau antrasis mažųjų smulkaus verslo aktas. E, jis turi būti sustiprintas, e, tai yra taip pat labai svarbus aspektas, kuris turi būti priimtas domen, e, taip pat kaip ir vartotojų pasitikėjimo atkūrimas. Šiam klausimui reikės skirti daug dėmesio. E, strateginiai pasirinkimai, naujosios strategijos. Aš e, sakiau, kad e, pirmininkaujantį šalis yra užsibrėžusi mm, konkrečių tikslų. Pavyzdžiui, dėl investavimo planų. Jūs girdėjote, Žanas Klodas Junkeris ketina investicijoms skirti apie 300 milijardų eurų. Tai yra labai svarbi priemonė, kuri gali turėti teigiamų pasiekmių ir bendrai rinkai. Na, o mes mūsų pirmininkavimo metu dirbsime. Aišku, jeigu patvirtinsite e, komisiją, kartu su e, komisija, naujos sudėties komisija nuo lakryčio pirmos dienos labai glaudžiai, kad būtų rasti kažkokie sprendimai. Aiškus atsakymai, kaip bus rengiami tie investicijų planai, iš kur bus e, paimti tie 300 milijonų ir panašiai. Taigi, norėčiau Jums priminti, kad rytoj įvyks e, konkurencingumo taryba E, kuriai aš pirmininkausiu ir bus ten kalbama taip pat apie investicijų planus. Tai yra pirmas kartas, kai konkurencingumo taryba aptarinės šios klausimus. E, toks, taip mes pasirinkime paprašiaus prancūzą, nes e, laikomės nuomonės, kad kai kurie strateginiai dalykai yra susiję su visa Europos Sąjunga ir negali būti aptarinėjami vien tik tai vienos sudėties taryboje, tai yra ekofine. Reikia organizuoti platesnės diskusijas. Ir geriausia vieta mūsų manimų diskusijoms yra konkurencingumo taryba. Taigi ir rytoj tos diskusijos bus e, organizuojamos. E, aišku, rytoj bus aptarta daug klausimų, tačiau mano įvardintas klausimas yra vienas svarbiausių. Pirmininkė, dabar, jeigu neturite kažkokių konkrečių klausimų, iš mano pusės būtų viskas. Dar norėjau Jums pateikti daugiau informacijos, galiu tai padaryti diskusijų metu. E, konkrečiai galėčiau kalbėti apie muitų e, administracijų bendradarbiavimą. E, norėjau pateikti taip pat informacijos apie direktyvos pasiūlymą dėl muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinius sistemos ir taip pat norėjau pateikti daugiau informacijos apie e, administracinių institucijų tarpusavio pagalba, užtikrinant teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą. Tačiau, jeigu pageidausite, pateiks daugiau informacijos diskusijų metu. Ačiū. Visų pirma, Rošford, paskui Karacija Bild. Merci, euh, merci, monsieur le ministre. Ačiū, ministrė, mielas Sandro. Uh, Man atrodo, kad jūsų pasisakymas tikrai labai iškus ir papildo tai, ką jūsų kolegė e, tik ką pasakojo. Ypač man patiko jūsų akcentas į vidaus rinką kaip realią politiką, realią ekonomiką. Tai pantrina tai, ką Viki Ford, mūsų pirmininkė, e, pirmai sakė, sakė, kad e, iš tikrųjų ne vien tik tai ekonomikos komitetas užsima konkrečiai ekonomikos reikalais. Mes taip pat rūpinamės ekonomiką. Taigi, mano klausimas bus labai bendro pobūdžio ir aš tikrai noriu, kad jis būtų bendro pobūdžio. Mm, nedažnai kalbama ir jūs nedaug kalbėjote apie tokius dalykus vis tik tai, kas yra svarbu piliečiams suprasti. Ir iš tikrųjų tai yra ne vien tik tai komisijos vyriausybės darbas. Labai svarbu ne vien tik tai stengtis į save prisitraukti prožektorių šviesą, kamerų šviesą, juk esmė yra, kad piliečiai suprastų, kas yra darbo, daroma, kokį reikia surasti susitarimus tinkamus, labai svarbu yra paskui tuos susitarimus pertikti piliečiams, išaiškinti piliečiams, kas yra svarbiausia, nes juk vidaus rinka e, dar kol kas daugumai piliečių išlieka labai abstraktus dalykas. Ir kai jūs kalbėjote apie 300 milijardų, panas Junkeris kalbėjo apie tai, ką tai gali reikšti. Mm, viena, viena vertus tai yra investicijos, ypač į skaitminį sektorių, į bendrą skaitminį rinką, būtent galvojant apie skaitmeninės Europos kūrimą sistemą. Aš manau, kad um, piliečiams, vartotojams tai yra nepaprastai svarbu, tačiau aš tikrai ne, mm, galvoju, kad vartotojas tai ne vien tik tai tas, kuris turi piniginę kišenę, tai yra kiekvienas pilietis. Iš tikrųjų, jiem labai svarbu, kad jie suprastų, kokios svarbios yra tos investicijos. Ir um, reikia galvoti apie mm, tą dinamiškumą, apie tą augimo generatorių. Tai, um, labai svarbu tą pagrindinę žinę perdoti piliečiams ir um, manau, kad mm, Tai čia reikia galvoti, kaip, ta, kaip taryba dirba, kaip taryboje dirbama, labai svarbu, kad būtų daugiau atvirumo jūsų darbe, nes iš tikrųjų kol kas to gal ir stinga, bet būtent tai padėtų mūsų ekonomikai atsigauti. Thank you, Dabar pagerbdamai pirmininkaujančią Italiją, aš kalbėsiu itališkai. Ačiū, tikrai vertinu e, tas e, pastangas e, atgaivinti konkurencigumo tarybą, nukreipti ją tinkamą linkme. Mes to pageidavome, norėjome, kad taryba įtrauktų savo darbo tvarkę bendrą rinką, nes tai yra ekonomikos e, vienas iš pagrindinių ramščių. Taigi sveikinu tai, ką Jūs pasakėte apie realią ekonomiką, apie tai, kad reikia eliminuoti nepagrystas e, kliūtis. Jūs e, kalbėjote apie paslaugas, profesijas. Aš norėčiau pasitikslinti dėl vieno dalyko. Nedarbo lygis yra itina aukštas. Todėl reikia būtina atgaivinti ekonominį augimą. Gaila, kad jūs sakote, kad konkurencingumo taryboje daugiausiai bus diskutuojama dėl 300 milijardų eurų, nes e, mes e, vietoj to, kad išlaisvintumėm tą e, potencialą darbo rinkos tiksliau bendrosios rinkos, mes bandome gelbėti ekonomiką per viešuosius finansus. Taigi norėčiau sužinoti, ką jūs darysite konkrečiai su paslaugų direktyva. Juk kiek darbo vietų yra prarandama Italijoje dėl to, kad e, architektai e, negali dirbti kitoje šalyje arba turėti dvigubą draudimą e, vien dėl to, kad nori dirbti kitoje šalyje. Komisija puikiai padirbėjo, išaiškino visas kliūtis, kurios egzistuoja. Taigi aš norėčiau sužinoti, ką jūs, ką jūs pasakysite. Norėčiau išgirsti iš jūsų, kad pagaliau konkurencingumo taryba eliminuos tas kliūtis, kurios egzistuoja ir kurios neleidžia mums pasinaudoti bendrosios rinkos potencialu. Taigi, norėčiau gauti daugiau informacijos šiuo klausimu. Antras dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, apie e, skaitmeninį darbo tvarkę. Mm, bendrosios rinkos aktas 3 projektas turėjo būti susijęs su skaitmeninė darbo tvarkė. Europos parlamentas prašė, kad būtų atliktas e, elektroninės komercijos testas. E, pateikiant bet kurį e, teisėkuros projektą. Kad, e, pavyzdžiui, būtų įvertinta, kokią naudą teiktų e, elektroninė priekyba lyginant su ta realiaja priekyba. Taigi norėčiau sužinoti, ką pirmininkaujantį šalis ketina daryti su skaitmeninė darbo tvarkė Jūs jau minėjote telekomunikacijų paslaugas, aš norėčiau sužinoti apie kitas rytis. Sergio Konferati. Ačiū. E, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus. Na, pradedant darbą. E, teisėkuros e, procesas E, leidžia nu, parodyti kelią mm, tiems tikslams, kurie turėtų būti pasiekti. E, šiandieną Europoje yra sakoma, kad e, krizė nesibaigė, ji turi neigiamų pasiekmių, ypač darbui, žmonių gyvenimui, sumažėjo užimtumas, padidėjo skurdžiai gyvenančiųjų skaičius. Taigi, siekiant mm, pakeisti esamą situaciją, e, laikausi nuomonės, kad e, reikia investicijų ir džiugu, kad rytoj konkurencingumo taryboje bus kalbama apie tuos 300 milijardų yra sakoma, kad e, tie e, pinigai bus e, paimti iš jau esamų lėšų. Taigi mm, didelės investicijos galės paskatinti taip pat ir privačias investicijas. Taigi aš manau, kad šiuo atveju reikėtų tiesiog apsibrėžti politinius prioritetus. E, vienas iš prioritetų galėtų būti bendroji rinka, skaitmeninė darbotvarkė, infrastruktūra, transportas ir tinklai. Tačiau yra ir kitas dalykas, apie kurį reikia pagalvoti. Ir norėčiau sužinoti pirmininkančią šalies nuomonę e, dėl biudžeto. Uh, E, paskelbtas jau yra biudžeto projektas ir ten numatytos sumos tikrai nėra e, pakankamas, kad būtų galima pakeisti esamas negatyves e, tendencijas ir grįžti prie ekonominio augimo. Valstybių narių atskirus, atskiras įnašas yra mm, nulemtas ekonominių sąlygų. Taigi dėl tos priežasties aš norėčiau grįžti prie nuosavų šaltinių, e, nuosavų lėšų e, klausimo, e, formuojant ES biudžetą. Man atrodo, tai yra itin aktualu būtent dabar, kai reikia pakeisti negatyves tendencijas. Taip pat reikėtų perrašyti 20 metų strategiją. Na, pradžioje ta strategija būtų, buvo parengta tada, kai buvo ekonominis augimas ir um, jeigu ją vis toliau vadovausime, susidarys absurdišką situaciją, juk turėsime strategiją, kurios bus neįmanoma gyvendinti, nes trūks uh, lėšų. O lėšos dingo dėl būtent uh, krizės, iš kurios mes vis nesugebame išbristi. Taigi aš norėčiau sužinoti šiuo atžvilgiu jūsų nuomonę, kai jūs nusibrėžite prioritetus, e, kas turi būti padaryta, kokių veiksmų e, yra, turi būti imtasi. Ar e, pirmininkaujantį šalis per artimiausius mėnesius pagalvos apie biudžeto E, biudžetą, iš, gali, iš kur gali būti įmamos lėšos ES biudžetui. Ja nythän avainsanoja on kasvu ja työllisyys. Ačiū pirmininkė, pagrindiniai žodžiai yra užimtumas ir augimas. Svarbiausia yra klausti, kaip sukurti augimą ir darbo vietas. Daug kas sako, kad čia laikinėje ekonomikoje, kaip Europoje, vienintelis būdas, praktiškai vienintelis būdas tai padaryti yra skaitmininė vidaus rinka. Sutinku su tuo, ką pasakė Sergio Koferati, kad yra labai svarbu suteikti viziją e, ir įmonėms, ir viešam sektoriui, kad kažkas vyksta Europoje tam ir reikia to 300 milijardo investicijų paketo. Tikrai tai labai svarbu ir nereikia tokių priemonių svarbos nuvertinti. Klausimas yra, kaip suderinti tą skaitmeninę darbo tvarkę ir tuos 300 milijardų numatytų investicijoms. Čia yra daug įvairių galimybių ir plačiai juostis ryšys ir arkties gamtinių išteklių panaudojimas ateityje. Tai Mm, investicijos į geležinkelių sektorių ir taip toliau. Gal jūs galėtumėt plačiau papasakoti apie tai, kaip tie 300 milijardų bus panaudoti. Ar bus tai svarbios ateities investicijos, kad tikrai skaitmeninė darbo tvarkė būtų įgyvendinta uh, kad tai sukurtų e, pagristų vilčių ir įmonėms, ir, ir visuomeniai. Ketrin Štaler. Eh, eh, Ačiū pirmininkė. Dėkoju ministrui. Džiaugiausi jūsų žodžiais apie skaitminę bendrą rinką ir jos svarbą. E, tai tikrai sėtina su realia ekonomika ir labai svarbu pripažinti, kad turime spręsti uh, skaitmininės atskirties klausimą taip pat. Ir aš kalbėčiau apie praeitos savaitės Škotijos referendumo rezultatą. Aš norėjau matyti taip e, ir e, šeši 1,6 milijono žmonių norėjo atsiplėšti nuo Junktinės karalystės. Taigi tai, manau, rodo, kad yra daug uh, Mm, žlugusių iliuzijų, daug vilčių e, sietų su ES, kuri, kurios nepasiteisino ir manau, kad tai rodo, kad yra atotrukis nuo piliečio kasdienio gyvenimo. Tai gal reikėtų žiūrėti būtent į skaitmeninę bendrą rinką, galvoti apie žmonių įgūdžius ir sąlygas augimui ir taip pat e, patį mąstymą, kaip skaitmeniniai dalykai galėtų žmonių kasdienį gyvenimą pagerinti. Ir čia labai svarbu užtikrinti socialinę įgūdžių įtraukti. Tai labai prašyčiau atkreipti dėmesį į tai, kad tikrai būtų galima užtikrinti, jog socialinės atskirties nebūtų ir nebūtų to žmonių nepasitikėjimo politika. Ar būtų dar norinčių klausti? Tada aš pati užduosiu klausimą. Šį rytą išklausėme visą eilę pasisakymų apie labai išsame ataskaitą, kurią paprašė atlikti šis komitetas. Tai buvo penki tyrimai, iš kurių susidėjo tas bendra studija. Dėl to, kiek kainuotų tai, kad jei ES nebūtų, o būtent buvo kalbama apie tuos bendruosius veiksmus, kaip reikia bendrąją rinką aktyvuoti. Mes kalbėjome apie tai, kad apie 200 milijardai eurų galėtų papildyti mūsų ekonomiką, jeigu užtikrintumėm tai, kad tikrai veiktų bendra rinka prekių, paslaugų sektoriuose, dar tai būtų apie 200 milijardų. Tačiau aišku, kad magiškų sprendimų nėra, bet reikia žiūrėti būtent į gyvendinimo kokybę ir konkrečiai į tai, kad um, ES lygmuo ar valstybės narės gerai suprastų vieni kitus. Taigi, kai rytoj e, keliausite į konkurencingumo e, ministrų tarybą, aš norėčiau, kad vietoj to, kad būtų tokie pažadai, kad sukursime skaitmeninę bendrą rinką ir taip toliau, mes visuomet e, suprantame, kad reikia kažką prisivyti, žengti į priekį, kasdien vis naujovės yra dėgiamas. O aš norėčiau uh, kad būtų kalbama apie konkrečius dalykus, kurių būtų imtamasi ir paprastai žodžiais, kad tai būtų pristatoma, kad mes galėtumėm savo piliečiams paaiškinti. Jeigu kalbama apie prekių ir paslaugų bendros rinkos pilną sukūrimą, tai apie kokias konkrečias prekės ir paslaugos kalbame, kad iš ko mūsų vartotojas turės naudos, reikėtų aiškaus paaiškinimo piliečiams. Toliau um, atskiri veiksmai. Uh, jie turėtų būti siejami su tikrai kokybišku poveikio įvertinimais, kad galėtume parodyti, kad tai tikrai bus naudinga mūsų ekonomikai. Tai, manau, galėtų padėti mums užsitikrinti realią naudą. Tai tikrai duotų daugiau naudos nei bendro bobučio pareiškimai. Tai aš manau, kad reikia konkrečių veiksmų ir tai mums leistų užtikrinti augimą, konkurencingumą, darbo vietų kūrimą. Tai Gal jūs galėtume tokią žinią perteikti rytoj, taryb, rytoj taryboje nuo manęs ir kolegų. Ačiū pirmininkė. Jūs sureaguosiu iš, iš karto jūs, jūsų pastabą, paraginimą, e, nes sureaguodamis į tai, ką pasakiau, atsakysiu ir į kitų kolegų e, klausimus. Yra klausimų, kurie dar yra sprendžiama 20 metų. Aš prisimenu, studijavau, kai Briuselėje buvo paskelbta ataskaita e, apie tai, kiek kainuoja ES nebuvimas. Man atrodo, kalbame apie 22-uosius. Taigi tuo metu ataskaita e, buvo labai populiari. E, Pagal ją buvo užsibriežti politiniai tikslai e, įgyvendinti bendrosios rinkos projektą. Aišku, šitas tikslas dar nėra pasiektas, tačiau dabar mes susidurime su dvi, dvilypė problema. E, iš vienos pusės kai kurie tikslai nėra pasiekti ir tai generuoja kaštus. Iš kitos pusės mes nežinome apie naudą, e, ko, kurią suteikia jau pasiekti tikslai paprastiems žmonėms. Susidarius kriziniai situacijai, žmonės daugiau nepasitikė institucijomis, įskaitant ir ES institucijomis. Todėl labai svarbu padaryti tai, ką jūs ir siūlėte. Tai yra dirbti, pateikti tokius konkrečius paaiškinimus, kokią naudą konkrečiai kiekvienam sektoriui davė pasiekti mūsų tikslai. Tai yra, kaip konkrečiai pasikeičia paprastų žmonių gyvenimas. Taip turime elgtis visi. Jūs uždavėte man klausimą, bet e, tai yra klausimas, kuris yra skirtas ne pirmininkaujančiai šaliai. E, kaip pirmininkaujančios šalies atstovas galiu pasakyti, kad e, na, šio tikslo mes turime siekti taryboje, Europos parlamente, E, apygardose, kuriuose buvote išrinkti. Aišku, visą laiką jūs e, palaikote ryšių su savo rinkėjus, taigi galite jiems ir pateikti tuos paaiškinimus. Nes e, jūs galite būti tais ES žinios nešėjais. Iš kitos pusės reikėtų na, pažvelgti į pačias ES politikas ką apie jas mano paprasti žmonės. E, dažnai atsitinka taip, kad e, e, žmonės sako, viską mus primeta Europos Sąjunga, Briuselis. Ne, taip nėra tiesa, nes sprendimai priimami kartu tarybos ir Europos parlamento. Ir kai aš girdžiu netgi Italijoje, e, kai žmonės ir toliau sako, kad ES kažką nors primeta. Ir tai, kas e, yra gera ir tai, kas yra bloga, Pavyzdžiui, jūs šiandieną e, kalbėjote apie bendrąjį rinką, bet man tokios kalbos nepatinka, nes kitaip tariant, ES yra vertinama kaip e, na, kažkokia struktūra, kuri priverčia kažką, kažką kažkur daryti. Ne. E, Europos Sąjunga mums leidžia pasiekti bendrus tikslus, kurie pagerina paprastų žmonių gyvenimą. Taigi IMKO komitetas rūpinasi įvairiais klausimais E, kurie būtent ir gali konkrečiai pagerinti paprastų žmonių gyvenimą. Dėl konkurencingumo tarybos ir pono Koratsa ponios Karatsa klausimas. Aš sakiau, kad e, bus rytoj kalbama apie investavimą, apie investavimų, investicijų paketą. Šis klausimas yra labai aktualus, nes aš asmeniškai susitikęs, įsitikinęs, kad e, kalbant apie valstybės narės, Europos centrinį banką ir kitas ES institucijas, visoms joms trūksta ES investicijų politikos. Taigi valstybės narės e, nepasinaudojo nekrizinių laikotarpių ir neįgyvendino reikalingų reformų e, kurios būtų naudingos siekiant 20 metų strategijos Todėl dabar jos turi įgyvendinti būtinas reformas, kad būtų galima grįžti prie ekonominio augimo kelio. E, Italijoje, žinote, kaip yra, kiek yra daroma, kad būtų įgyvendintos reformos esminiuose e, sektoriuose, kad būtų grįžta prie ekonominio augimo, kalbu apie teismų reformą, administracinį reformą ir taip toliau. ECB ECB puikiai dirba. E, Mario Draghi puikiai tvarkosi krizės akivaizdoje. E, ne, ne aš galiu e, diskutuoti dėl ECB sprendimų, bet aš manau, kad ECB atlieka savo darbą. ES lygmenių ko pritrūko? Pritrūko investicijų politikos, kad būtų galima pasiekti strateginių tikslų. Taigi, in, e, strateginiai tikslai turi būti siekiami ne tik per bendrąją rinką, per paslaugų e, direktyvas, bet taip pat ir per investicijų politiką. Ir šiuo atžvilgiu norėčiau iš karto atsakyti į klausimą ponui Jakonsari. E, visų pirma, jūs turėtumėt kreiptis į komisarą Juncker, E, per klausimus, juk bus e, e, prieš tvirtinant komisiją kandidatų klausimai. Taigi būtent jiems turėtumėt užduoti klausimą, kaip tie 300 milijardų turėtų būti panaudoti, kokiems tikslams, kuriems sektoriams. Mes, kaip pirmininkaujantį šalis, turime savo programą ir identifikavimo prioritetus. Tarp šių prioritetų yra ir skaitmeninė darbo tvarkė. Ir tai yra labai aktualus klausimas. Mes laikomės nuomonės, kad skaitmeninė darbotvarkė, energetika ir transportas turi būti trys prioritetai, kuriems reikia e, daugiausiai skirti dėmesio e, ir kuriems turėtų atitekti didžioji e, investicijų paketo dalis. E, skaitmeninė darbo tvarkė yra vienas iš prioritetinių klausimų. Ne tik dėl bendrosios telekomunikacijų rinkos. Jeigu mes sugebėsime susitarti pirmininkaujant Italijai, tai bus labai didelis žingsnis į priekį ir tai jau būtų m, mm, tikrai mm, ambicingo tikslo pasiekimas. Mes jo siekiame, dėsime visas pastangas, tai, kad taip ir atsitiktų. Tačiau yra ir kitų teisėkuros projektų, kurie šiuo metu yra e, analizuojami, kai kurių atžvilgių dėrybos yra pažengusios ir norėtumėm, kaip pirmininkaujantį šalis, šiek tiek e, paspausti, kad būtų priimtas galiausiai sprendimas. Kalbu apie prieigą prie internetinės, prie, prie interneto, apie interneto valdysenos. Uh, E, prisiminkite, mm, na, kokia yra e, sistema Junktinėse Amerikos valstijose, mes norime panašų modelį pritaikyti Europos Sąjungoje. Tai yra tik tai keli tie teisės aktai, kuriuos mes norėsime patvirtinti mūsų e, pirmininkamo metu. Reikėtų priminti, kad prasidėjus mūsų pirmininkavimui mes organizavome renginių skaitmeniniai darbo tvarkiai. E, į renginį pakvietėme įvairius ES vyriausybė atstovus ir kalbėjome apie globales, globalius iššūkius, su kuriais susiduria skaitmeninė darbo atvarkė. Kalbėjome apie startuolius e, ir geria, geriausia praktika, kad būtų galima kuo geriau pasinaudoti skaitmininę darbo atvarkį ES lygmenio. Aišku, viskas priklausys e, ir nuo kitų, e, kitų e, šalių. Pavyzdžiui, kiekvienais metais spalio mėnesį reikėtų pažiūrėti, kokia yra situacija su skaitminę darbo tvarkę. Taip kaip pavyzdžiui, e, kiekvieną kovą yra peržiūrima 20 metų strategija, europinis semestras ir panašiai, taip ir mes pageidaujame, kad kiekvieną spalį būtų žiūrima, kaip yra gyvendinama skaitminė darbo tvarkė. Tokį pasiūlymą mes pateikėme e, nelikrus ir panašų pasiūlymą dabar esame pateikę ir dabar. Rytoj bus aptariama taryboje ir kita tema E, bus kalbama apie 20 metų strategijos peržiūrą. E, pirmininkaujanti šalis nori organizuoti konsultacijas, kurios vestų prie konkretaus sprendimo peržiūrėti 20 e, metų strategiją ir toks sprendimas buvo priimtas tam, kad būtų galima išeiti iš aklavičių norėjome, kad kiekviena e, tarybos e, sudėtis būtent diskutuotų 20 metų strategijos peržiūrą. Vis, visų sričių tarybos tai darys įskaitant ir konkurencingumo tarybą rytoj. Mes turime įsiaiškinti, kas pasiteisino, kas nepasiteisino, kas turi būti peržiūrėta 20 metų strategijoje ir vėliau e, bendrųjų reikalų tarybai ir E, Europos vadovų tarybai mes pateiksime ataskaitą apie atliktus darbus, kad būtų galima priimti galutinį sprendimą peržiūrėti 20 metų strategiją. Tikimės, kad sprendimas bus priimtas 15 e, metų kovo mėnesį. Dar keletą žodžių apie skaitmeninę rinką. Galiu pritarti tik tai tam, kad taryboje būtų e, keliamas skaitmeninių įgūdžių e, klausimas. Tai yra vienas iš e, dalykų, kuriu, kuriais diskutuos švietimo reikalų ministrai. Toliau. Kolega Koferati. Nenorėčiau kartotis dėl investicijų paketo, pritariu tam, ką jūs pasakėte, taip pat ir dėl 20 metų strategijos. Laikomės nuomonės, kad na, reikėtų aišku pasižiūrėti, ką norės kitos valstybės, bet mes norėtumėm pankstinti diskusijas dėl 2016 metų biudžeto projektų, projekto. E, tikrai mes e, galvojame apie tas diskusijas. Ir e, tokių dalykų, už tokį dalyką turės būti atsakinga bendrųjų reikalų taryba, bet mes norėtumėm pankstinti diskusijas šiuo klausimu, aišku, jam, jeigu tam pritars skirti. Ir diskusijų, tų diskusijų metu galėsime išanalizuoti kai kuriuos iš jūsų pateiktų pasiūlymų. Taip pat e, būtų įdomu pasižiūrėti, kokį rezultatų pasieks nuosavų lėšų darbo grupė, kuriai pirmininkauja Mario Monti ir kuri rūpinasi jūsų įvardintais klausimais. Taigi aš norėčiau palaukti tos darbo grupės rezultatų ir pažiūrėti, ar bus įmanoma pankstinti diskusijas dėl 16 metų biudžeto. Pone Karatsa klausė apie konkrečias priemonės, kad būtų užbaigtas bendrosios rinkos formavimas ir konkrečiai paslaugų rinka. E, bendradarbiaudami su komisija žiūrime, kokios yra priemonės, kiekvienoje valstybėje turi būti patvirtintos, kad būtų galima eliminuoti esančios kliūtis, kad būtų galima užtikrinti supaprastinimą, e, biurokratiją ir kad būtų galima vienodžiau pritaikyti esamas direktyvas. 7 e, spalio e, įvyks susitikimas E, turiu pasakyti, kad spalio 8 dieną įvyks mm, konferencija nedarbo klausimais e, Italijoje ir ją kviečiami vyriausybių e, atstovai. Dėl mm, paslaugų direktyvos yra mm, įmonėms, tiksliau E elektroniniai priekybai parengtas veiksmų planas Ir mes atitinkamai žiūrime, kokios vis dar yra kliūtis elektroniniai priekybai, mažmeniniai e, priekybai ir panašiai. Atsižvelgianti tai, e, buvo inicijuotas ir, inicijuota ir kolegų peržiūra, e, siekiant įsiaiškinti, kur dar reikėtų paspausti, kad tikslai būtų pasiekti. Nereikia pamiršti ir bendrosios rinkos to tos išorės dimensijos. E, yra ir jautrių dalykų e, susijusių su vartotojų apsauga, aplinkosauga ir taip toliau. Tačiau jeigu mes atsižvelgsime į visą tai, e, manome, kad bus užtikrintas, užtikrinta bendrosios rinkos plėtra. Norėčiau E, pabaigai pateikti jums šiek tiek informacijos. E, šį rytą nulatinių atstovų e, komitetas diskutavo dėl reglamento, dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos, užtikrinant teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą. E, šiandieną būtent tas e, komitetas patvirtino įgaliu, e, dėrybinius įgaliojimus. Mūsų tikslas yra pradėti trišalės dėrybas su Europos parlamentu, konkrečiai su pranešėjai, ko galima greičiau, kad jau kito semestro metu būtų galima inicijuoti antrąjį svarstymą. Nes būtent ir tai šis teisės aktas yra vienas, viena iš kliūčių E, bendrai rinkai. Nes jeigu mes dabar nepadarysime, tai po penkerių metų vėl pasirodys ataskaita apie tai, kiek kainuoja ES nebuvimas. O mes norėtumėm, pasiek, e, kad būtų paskelbta ataskaita, kiek buvo uždirbta, gauta naudos iš mūsų pasiektų tikslų. Dėkoju. Ačiū, tikrai įspūdingas atsakymas į tokį gausų e, klausimų skaičių. Na taip, suprantu, kad komiteto narių nuomonės galbūt kai kuriais klausimais išsiskyrė, tačiau suprantu, kad visi esame pasiryžę dirbti iš vien, dirbti kiek įmanoma um, intensyviau, siekiant gerų rezultatų, tad linkiu Jums kuo sėkmingiausio pirmininkavimo, sėkmės. Thanks a lot. Can I just make an announcement before? Dar norėčiau kai ką pasakyti. Prieš išeinant e, asistentams ir kai kuriems nariams norėčiau priminti, kad rytoj ryte mūsų sesija e, bus skirta mokymui. E, ten bus mokama, kaip naudotis elektroninė susitikimų taikomąją programėlę. Tad norėčiau paprašyti sekretariato parengti reikalingą informaciją, galbūt tam tikrą nuorodą, jeigu norėsite sekti pristatymus e, naudodamėsi iPhone ar um, ar planšetėmis, tad rytoj ryte primins, norėčiau priminti visiems atsinešti savo įprastas elektroninės priemonės, kurias naudojate e, posėdžių stebėjimui o koordinatorių posėdis prasidės po penkių minučių. Ačiū.